Oh, euh, labai vėluojame, todėl pradėsime iš karto. Dėkoju, bet labai prašyčiau jūsų ramiai ir ne, labai netriukšmauti išeiti iš salės. Penktasis darbo tvarkės, penkioliktas darbo tvarkės punktas yra ES ir Japonijos santykiai. Dėkuoju, kad susirinkote. Ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti Japonijos ambasadorį, poną Kazuo Kodamą kuris atvyko šiandien į šį klausimą, e, kuris vyks ES ir Japonijos santykių e, klausimu. Šie, e, šis viešasis klausimas bus susiję su ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimu. Resolution. Ir taip pat susijusią rezoliuciją. FED balsavo už tai, kad būtų teikiamas pritarimas šiai rezoliucijai lapkričio 21-ąją. Ir darbo tvarkė yra įtempta. Kitą savaitę plenarinėme posėdėje tuos dokumentus tvirtinsime, kadangi neturėjome galimybės pasikeisti nuomonėmis dėl šio pranešimo. Tai šiandienos renginys taip pat bus galimybė pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis. Noriu pasisveikinti su mūsų svečiais ponu Gunnar Vygand, e, kuris yra Azijos ir Ramio vandenyno šalių va, e, skiriaus vadovu, HIVT prof, profesoriumi Valkovskį iš Pavijos universiteto. Taip pat kitų dalyvių Bruno Helendor, Helendorf, iš Egmonto instituto veikiančio Belgijoje ir Europos, taip pat, kuris jis dirba ir Europos poli, politikos centre. Mes tikrai vėluojame. Ir todėl iš karto suteiksiu žodį ponui Vygandui pakalbėti apie ES Japonijos strateginės partnerystės susitarimą. Turite apie septynės minutės, prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė, ponė Prėda, už suteiktą galimybę uh, man neprireiks visų aštuonių minučių. Noriu tik informuoti Jūs, kad užsienio reikalų komitetas Japonijos parlamento ką tik balsavo už strateginės partnerystės susitarimą ir ekonominės partnerystės susitarimą. Balsavimas plenarinėme posėdėje numatytas kitai savaitai. Ir mes žinoma tikimės, kad, nuo 11, kad gruodžio 11-13 dienomis tas pats nutiks ir Europos parlamente ir kad mes turėsime galimybę toliau taip sutelktai organizuoti darbą su Japonija, ne tik pasirašant dokumentus, bet ir ratifikuojant juos. Ir aš tikiuosi, ir aš norėčiau trumpai pristatyti jums strateginės partnerystės susitarimą, jo e, e, jį pagrindžiančius argumentus ir turinį. Norėčiau ypač pasidžiaugti pono Peterle indėlių rengiančių pranešimais buvo pranešėjas ir taip pat visiems šešėlėms pranešėjams darbas liko keletą metų. Naujasis susitarimas numato daug platesnį politinį matmenį mūsų tvirtos e, susiklošusios partnerystės. Paprastai santykiai su Japonija įsivaizduojami tik verslo kontekste, bet mus jie daug daugiau interesų. Ir šiame Šis susitarimas mums atskleidžia galimybę daug aiškiau deklaruoti, kad mus sieja daugybė bendrų vertybių. Ir šalia partnerystės susitarimos, šis strateginės partnerystės susitarimas, kurį Japonija sudaro pirmą kartą ir kuris apima daugybę politikos ryčių, labai reikšmingai pakels ES Japonijos santykius į naują lygmenį. E, kalba eina apie bendras pamatinės vertybės ir principus, taip pat apie sieki puoselėti mūsų bendras vertybės ir principus tarptautinėje arenoje. ES ir Japonija yra natūralios partnerės, ta partnerystė grindžiama ilgamečių bendradarbiavimų. E, jame mes posėlėme demokratijos, e, įstatymo viršenybės ir žmogaus teisų vertybės, taip pat daugia, pasisakome už daugia šalę tvarką bei laisvą ir sąžiningą prekybą. Būtent todėl ši partnerystė neramiais pasaulyje laikais yra vertesnė nei bet kada. E, Tikimės, kad šios priemonės mums leis siekti bendros ES ir Japonijos lyderystės įvairiais klausimais pasaulyje ir regionuose. Tikimės, kad, galime, kad nešime teigiamą indėlį į bendradarbiavimų grindžiamą tvarką, kad tai bus svarbi pasaulinės darbo atvarkės rytis ir kad tai apims daugybės ryčių mūsų santykiuose. ir ši strateginė partnerystė taps kelrodžių žemėlapiu mūsų ateities veiksmams. Skirtingai nei laisvos priekybos sutartis, e, strateginės partnerystės sutartis yra apima daug e, galimybių, tai yra rimtas teisinis dokumentas, kuris įgalina jo uh, visas prekybos sutartis nuo jos pasirašymo pradeda galioti pasienė, o šį susitarimą po jo patvirtinimo reikės įgyvendinti, išnaudoti visas jo teikiamas galimybes. Tai yra į ateitį orientuotas dokumentas, kuris numato institucinę santvarką. Ji leis, jos dėka galėsime apsvarsyti vairiausius klausimus. E, aktyviai dirbant Japonijos užsienio reikalų ministerijai ir mūsų išorės veiksmų tarnybai ir daug pasiekti pas, pa, mums pavyks daug ką pakeisti tik tada, jei išnaudosime šios naujai kuriamos sistemos atveriamas galimybes. Norime bendradarbiavimo svarbiausiais pasaulinio masto klausimais, pavyzdžiui, klimato kaitos, kibernetinio saugumo, nes šiais klausimais mus sieja e, svarbus bendri interesai. Japonija yra svarbi mūsų partnerė vystomosios pagalbos ir humanitarnės paramos rytise ir daugia mes esame tarp didžiausių pasaulio donorių ir tikimės dar daugiau čia nuveikti bendradarbiaudavos. Regioniniu mastu e, turime kalbėti apie saugumą. Jei nesaugu vienoje pasaulio dalyje, e, ta situacija veikia ir kitą pasaulio dalį tai atskleidžia, kaip glaudžiai viskas tarpusavė susiję, kaip visi vieni nuo kitų yra priklausomi šiame pasaulyje. Tai akcentuojama ir mūsų 2016-ųjų globalinėje strategijoje. Pavyzdžiui, Korejos pusiasalį, galime paminėti Korejos pusiasalį arba Pietų Kinijos jūrą. Tai pavyzdžiai, tai atvejai, kur, kur, kur, kuriuose mus sieja bendri pamatiniai interesai. Mums aktualus taikos palaikymas, krizių valdymas ir aiški tarptautinė tvarka. Todėl šiame kontekste norime puoselėti daug glaudesnį saugumo bendradarbiavimą su Japonija. Dar vienas svarbus glaudesnio bendradarbiavimo aspektas tai susietumas e, tvarus socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu, bet taip pat E, fiskalinis tvarumas ir ekonominis gyvybingumas. E, kalbame apie tarptautinius e, saitus. Ir Japonija šiame kontekste matome kaip svarbę partnerę Ramiojo vandenino regione jungčių susietumo kontekste. Ir kaip žinote, komisija neseniai patvirtino e, Europos ir Azijos susietumo strategiją, pritarė taryba. E, ir laikome strateginio požiūrio į šį klausimą ir tai leis mums bendradarbiavimą su Japonija šiuo klausimu daug labiau sukonkretinti. Aš nesigilinsiu į visas konkrečias dvišalio bendradarbiavimo sritis, kurios tikrai daro poveikį mūsų šalių ekonomikoms bei visuomenėms, bet noriu pakalbėti apie energetiką ir pereiti prie žiedinės ekonomikos ir virsmo link tokios sistemos abiejose e, pasaulio dalise. Taip pat žmo, akcentuoti žmonių kontaktų svarbą. Strateginės partnerystės sutartyje įtvirtintas Europos parlamento vaidmuo šių dokumentų tvirtinime e, tarp parlamentinių susitikimų kontekste. Tai leidžia toliau sėkmingai plėtoti šią partnerystę. Todėl Be jokios abejonės ir ekonominė partnerystė, ir strateginės partnerystės susitarimai atneš milžiniškos naudos piliečiams ir verslui abiejose pusėse, leis mobilizuoti visus suinteresuotus dalyvius. Ačiū už galimybę dirbti šiame kontekste. Dėkui. Dėkoju. Profesorius Benkovskis dabar. Uh pakalbės apie santykius su Japonija ir aš nekalbėsiu šiandien nei apie strateginės partnerystės, nei apie kokį kitokį susitarimą. Aš pakalbėsiu apie Japonijos saugumo politiką rytų ir pietryčių Azijoje. Tai yra labai svarbus dalykas, nes Japonija nori aktyvesnės politikos pietričių Azijoje ir e, tai svarbu, ką sakė ir ponas Vygant, kalbant apie tas, tuos ryšius, tas sąsajas ir dabar politika šioje srityje e, Japonijoje tapo daug efektyvesnė. Ministras pirmininkas Šinzo Abe ėmėsi įvairių iniciatyvų, tarp jų ir geležinkelio. Ir Japonijos politika nori kaip ir mm, turėti atspirti tai Kinijos labai aktyviai politikai, kuri vykdoma šiame regione. Apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsiu. Japonija siūlo uh, kokybiškos infrastruktūros projektų su Indija, Australija ir JAV, kad galėtų atsispirti tą, tai Kinijos atitinkamai apjuosiančiųjų e, įvairių kelių politikai. Ir atitinkamai keičiasi Japonijos vidaus politika, gynybos ir saugumo politiką. Apie tai galbūt pakalbėsime per klausimų atsakymų sesiją. Japonija dabar kalba apie savigynybos aspektą ir stiprina saugumo ir gynybos santykius su kitomis valstybėmis nuo 14 metų Japonija dabar pagal konstituciją gali pasinaudoti savigynybos teisę pagal jungtinių tautų atitinkamas nuostatas. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie Japonijos užsienio saugumo politiką, yra tai, kad Japonija nuo 13 metų, o tai yra labai svarbu, kai kalbame apie Japonijos saugumo politiką, pietryčių Azijoje Japonija nebeeksportuoja ginklų ir ginklų technologijų. A, Japonija iki 13 metų negalėjo mm, eksportuoti ginklų ir ginklų technologijų, o dabar nuo 13 metų to draudimo nebeliko. Ir dėl to tas bendradarbiavimas Junktinė karalystė, Vokietija ir kitomis valstybėmis gynybos ir saugumo politikos srityje yra labai svarbus. 16 metais Japonija Filipinam mm, pardavė du e, kontroliuojančius laivus ir aviacinis saugumas įtrauktas į tolesnių pirkinių darbo tvarkę. Viet, Vietnamui irgi tokius naujus. Mm, naujus e, tanklaivius, pardavė e, taip pat ir Indonezijai parduoda tuos. E, man... Ir vėlgi tai norima E, tuo norima kaip ir atsilaikyti prieš e, Kinijos ekspansiją į e, Šiaurės Kinijos jūrą. Ir Kinija remiasi 47 metais sukurta doktrina, sakydama, kad pietų Kinijos jūra priklauso Kinijai. Kinija sako, kadangi pietų Kinijos jūra priklauso Kinijai, tai ten nebegali būti jokių e, diskusijų ir nesutarimų, nes ten yra Kinijos teritorija. O kitom šalim tai kelia. E, nepat, kitos šalis nėra iki galo tos nuomonės. Singapūnas, Tailandas, e, Mianmaras ir dar trys e, gauna daugiau kaip 50 procentų. E, Japon, iš Japonijos užsienio prekybos. Taip pat kalbame ir apie kokybinę infrastruktūrą, vėlgi uh, E, stengiantis atsilaikyti prieš Kinijos atinkamas iniciatyvas. 110 milijardų eurų yra e, paskirta per Azijos vystimosi banką. Aišku, tos sumos yra daug mažesnės negu kad Kinija įsipareigojo pasiūlyti Kinijos investicijos dabar sudaro maždaug 4 trilijonus. Aišku, tie 110 milijardų yra netaip ir daug, bet tai tik pradžia. Tai tie visi dalykai yra Japonijos gynybos, diplomatijos pastangos su pietričių Azijos šalimis. Ir čia laikomasi tokio dviejopo principo išlaikomos tvirti saugumo ir gynybos ryšiai su JAV ir taip pat stiprinami tie ryšiai su Pietričių Azijos šalimis. Didžiajame vandenyne Japonija irgi stiprina savo buvimą FOIP. Tai čia yra atitinkama Japonijos vyriausybės strategiją ir, kaip jau minėjau, kalbam apie tas kokybiškas infrastruktūras. Jei galėčiau kokiai minutiai dabar Kiniją pakomentuoti. Nežiūrint tų problemų tarp Kinijos ir Japonijos dėl tų teritorinių disputų, rytų Kinijos jūroje yra ir gerų žinių, nes prieš keletą mėnesių šios dvi valstybės uh, sutarė dėl tos Belt and Road Council. Ir kaip Japonija galės prisidėti prie šios iniciatyvos. 2017 m. Liepa Tokijo paskelbė, Šinzo Abe vyriausybė paskelbė, kad galėtų galvoti apie BRA Belt and Road e, projektuose galėtų dalyvauti, jei Kinija užtikrintų atvirumą, skaidrumą ir jei tie projektai ekonomiškai pasiteisina ir tos šalis besivystančios šalis e, turi finansinę atsakomybę e, prisijimti, jei tokiuose projektuose dalyvaus, bet tai visiškai kertasi su tuo, kaip Kinė tos BRA projektus vykdo. Taigi Japonija pasakė, kokiam sąlygom dalyvautų tokiuose projektuose, bet puikiai supranta, kad Kinė tų sąlygų realiai niekad nesilaikė. Todėl mažai tikėtina, kad realiai japonai prisidės prie tų BRI iniciatyvų. Dar vieną minutę, jeigu galėčiau. Taip ilgai, taip toli čia važiavau, bet o šiandien mano gimtadienis, tai norėčiau dar vienos minutės. Dabar Japonija ir Indija. Čia jau nebe Pietričio Azija, tai Pietų Azija Bet Indija, kalbant apie Japoniją ir Indija Japonijai, tai Indija yra pasitvirtinus rytų politiką 14 metais ir turi atitinkamą politinę iniciatyvą pietryčių Azijai ir Japonija patenka į tą lygti. Japonija yra kaip ir Mm, Indijos politikos, Indijos rytų politikos tas pagrindinis ramstis. Ir vyksta 2 plus 2 e, susitikimai, bendri e, manevrai, kuriuose dalyvauja JAF ir Australija. Ir taip pat yra įvairūs susitarimai CSA dėl logistinių bendrų veiksmų. Taigi tas susitarimas tarp Indijos ir Japonijos be kitų iniciatyvų yra labai svarbus ir dėl to padidėjo taip pat ir bendradarbiavimas, labai konkretus bendradarbiavimas saugumo srityje tarp Indijos ir Japonijos. Dėkui toliau ponas Helendorf jūs pakalbėsite apie Japoniją kaip apie ES tokį pasaulinį partnerį. Ačiū, ponė pirmininkė, išskirtinė garbė man kalbėti tokią temą. Nežinau, ar daug kalbėsiu, bet daug ką galima pasakyti, bet e, turiu tik 8 minutės. Na, kai aš nagrinėjau šią temą ir parengiau kelias skaidrės jums, Tai aišku, priklauso, kaip mes diskutuojame ir kaip kalbame apie ES ir Japonijos, pavyzdžiui, santykius. Bet reikėtų pasakyti tai, kad e, reikia galvoti apie tarptautinį kontekstą, kuris labai greitai keičiasi. Kalbant apie didžiąją diplomatiją, čia pagrindinės klausimas yra tas, kad mums reikia galvoti apie naują sandorių politikos e, pobūdį. 18 e, metais JAF ir Šiaurės Korejos lyderių susitikime buvo apie tai paminėta. Per tas septynes man skirtas minutės norėčiau pakalbėti trimis temomis. Visų pirma, apie tai, kad mes dabar dirbame um, tuo met, kai mes uh, rengiame planus ir bandome juos suderinti. Jeigu to nebūtų buvę, bendradarbiavimas būtų buvęs kitoks. Mes pradėjome savo bendradarbiavimą nuo 11 metų. Antrasis punktas. Na, to suartėjimo variklis tarp ES ir Japonijos yra e, tai, kas nesiremia vien abstrakčiomis e, frazėmis. Mes turime galvoti apie e, iššūkius ir turime e, dirbti kartu. Turime dirbti ne tik priekybos rytyje, tarptautinio saugimo, vystimosi ir junglumo požiūriu, požiūriu taip pat klimato kaitos klausimais. Tai yra tie mūsų nuomonė labai svarbus sektoriai, turime, kuriuose turime pasiekti rezultatų. Ir taip pat rezultatai yra labai svarbus. E, SPI turėtų būti ne tik e, mūsų pageidaujamų dalykų sąraše, bet taip pat ir prioritetinėme sąraše. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie rezultatus, kuriuos galime vertinti vėliau aiškiai, bandyti galbūt sakyti, kad mes kažko pasiekėme arba nepasiekėme ir dirbti toliau. Konvergencija ir mūsų išsiskiriantis interesai, požiūriai, e, mes turime galvoti apie senstančią visuomenę, e, fiskalinį spaudimą, e, transformaciją ir taip pat keisti mūsų ūkius, suteikti postumio mūsų ūkiams. Ir tai mūsų artina ir mes irgi tiek Japonija, tiek ES susidurėme su nemažai iššūkių keisdami e, ūkius. E, tai yra tie dalykai, kurie vyksta, tai pramoninė pokyčiai vyksta, inovacijos e, ir taip pat galvoti apie besikeičiantį saugumo aplinkos pobūdį rytų. Taip pat Šiaurės jūroje vyksta įvairūs dalykai, taip pat Rusijos, Šiaurės Korejos grėsmės yra realios. Ir tai, man atrodo, mūsų gyvenimus ir perspektyvas labai apsunkina, bet taip pat ir suartina su um, Japonija. Labiau nei bet kada anksčiau. Antrasis punktas tai - to suartėjimo varikliai, pavyzdžiui, breksitas. Mm na, galbūt provokuodamas jūs, e, pasakysiu, kad tai yra neigiamas toksai variklis. E, Japonija ES buvo tarsi antrasis prioritetas po e, Londono, kalbant apie prieigą prie rinkos, finansinius ryšius. Buvo paprasčiau į Japoniją žvelgti per Londono prizmę. Dabar, dabar santykiai tarp ES ir Briuselio turėtų būti paprastesni, labiau tiesioginiai. Na, o kalbant apie tarptautinį nesantvarką, reikėtų galvoti ir apie finansinę santvarką. Reikėtų prisiminti taip pat ir Europos, JAV prezidentą. Tai yra bendri mūsų iššūkiai, neatsakomybės rytis. Ir Tai yra bendradarbiavimo ramščiai. Reikia, turime bendradarbiauti ne ties, tik ties tuo, ką darėme, bet taip pat e, siekti dar geresnių rezultatų. Turėtume tą daryti tam, kad, kaip mane Rygans minėjo, e, mes turėtume galvoti apie taisyklės, kurios remiasi tarptautinėmis taisyklėmis tiek priekybos, tiek e, saugumos rytyje, tiek tarptautinės priekybos rytyje. Kągi tai reiškia? Turime e, atskirti ir pagalvoti apie tai, kokią vertę mes suteikiame. Turime įsipareigoti ne tik tam tikriems punktams ir rezultatams, turime kartu kažką e, apčiuopiamo atnešti. Turime galvoti apie APE, SPA e, formatus, reikia taip pat galvoti apie tai, kad e, nepamiršti politinių prioritetinių sričių. Taigi, kalbant apie Japoniją, bet taip pat ir čia ES, reikia galvoti apie tai, kad viskas būtų nukreipta į mūsų interesus. E, kalbant apie mūsų indėlį, e, mums reikėtų galvoti apie reikšmingą pasaulio prekybos organizacijos reformą, e, tarptautinis saugumas. Aišku, čia reikia daugiau nuveikti, taip pat kalbant apie Taip pat už, reikia užtikrinti, kad tas mūsų geležinis, taip sakant, susitarimas būtų geriau sustiprintas, saugumo aplinka e, irgi sustiprinta. Matėme, kad JAV pasitraukė iš tam tikrų susitarimų, bet mes turime vis tiek diplomatiškai veikti. Nebent mums pasiseks. E, e, neplatinimo, ginklų neplatinimo e, srityje, tai kitaip rezultatai nebus tinkami. Kibernetinė, elektroninė erdvė, saugumas, taip pat jūrų saugumas, bet taip pat ir suvokimas, technologijos, prekės, paslaugos. Tai yra tie dalykai, kurie e, dabar yra suvokiami kaip konkrečios pažangos rytis. Aišku, taip pat ir iš vystimosi pusės E, e, mums reikėtų kalbėti apie infrastruktūrą, kokybę, kokybišką infrastruktūrą kartu su Japonija. Tai yra natūrali partnerystė, bendros vertybės, e, bet kyla klausimas, aišku, kaip mes galėsime pasiekti BRI formato, tai yra sėkmės istorija, Japonai, aišku, pragmatiškai prisitaikys. E, e, dabar mes turime e, galimybę iš tiesų prisidėti tinkamai. Na, taip pat ir Paryžiaus klimato susitarimas, turime dirbti ties tuo, tai nėra lengva, bet tai yra įtraukti į mūsų partnerystės dimenciją. Tai tiek, bet noriu pasakyti, kad dabar tokia sandara santykių to, tikriausia nesitęs visą laiką. Reikia kiek galima greičiau siekti rezultatų. Kuo greičiau tą padarysime, to bus geriau. Ačiū. Dabar suteiksime galimybę mūsų pranešėjui Japonijos klausimui, ponui Alois Petelė pasisakyti. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kalbėtojai, Jūsų ekscelencija, mėlys kolegos. Man tikrai teko nemenkas iššūkis ir didelė garbi beveik dvi kadencijas renkti šį pranešimą. Ir jis keitėsi ženkliai per jo rengimą, bet bendrų pastangų dėka uh, per visą darbą mums pavyko sustiprinti abipusi pasaulinių partnerių pasitikėjimą. Man atrodo svarbu, kad musie, tai, kad musie ne tik bendri interesai, bet ir bendras užmojis sukurti tvarę partnerystę, o tai įmanoma tik tuo atveju, jei mus vienyje bendros vertybės ir principai. Manau, kad būtent taip ir yra. pradžioje buvo abipusė simpatija, o dabar e, jau yra ir sinchronizuotos pastangos iš abiejų pusių. Aš e, dar kai kurias mintis išsakysiu e, baigiamosiose pastabose, kurias man e, bus sutikta galimybė išsakyti. Dabar žodis kitam kolegai iš socialistų frakcijos ponui Han, kuris, kaip suprantu, pristatys Davido Martino parengtą pasisakymą, nes David Martin buvo pranešėjai socialistų frakcijoje, ar ne? Ačiū pirmininkė. Pone Berhovskai, noriu pasveikinti jūsų gimtadieniu. E, kolegos, jūsų ekscelencija, kalbu David Martin vardu, kuris e, e, buvo šešėlinių pranešėjų. Gal jis tai negalėjo dalyvauti šiandien, Ir manau, kad taip padės sustiprinti svarbius santykius tarp ES ir Japonijos, padės užmėgsti dialogą, bendradarbiavimą svarbiais klausimais, tokiais kaip žmogaus teisės. Ir šio požiūriu Dieve norėtų kartu su išorės veiksmų tarnybos atstovu pagalvoti apie ES planą bendrą e, ir e, taip pat mirties bausmę. Ar ES su Japonija čia sutarė, ar e, mes galėsime iškelti šį klausimą, kad mirties bausmė būtų panaikinta šalyje. Kalbant apie laisvos priekybos sutartį ir mano frakcija spaudė Japoniją e, ratifikuoti e, diskrimina, e, diskriminaciją draudžiančią konvenciją pasaulinės darbo organizacijos ir darbo grupė jau susitiko du kartus. Tai yra labai svarbus pasiekimas ir, ir er, ar išorės veiksmų tarnyba kalbas irgi su Japonija. Japonija įmonės taip pat gali vis dar daryti E, bandymų su gyvūnais, kosmetikos srityje ir tai, e, bet teisės aktai tą draužintis ES jau egzistuoja ilgą laiką. ES piliečius neramina tai, kad tokie bandymai su gyvūnais leidžiami Japonijoje ir po visuomenės apklausų paaiškėjo, kad beveik 87 procentai piliečių nori, kad tai būtų e, nutraukta. Taip pat ES siekia pasaulinio e, uždraudimo nenaudoti gyvūnų e, kosmetinių gaminių bandymuose. Tikimės, kad jūs sieksite skleisti ES gyvūnų gerovės politiką ir Japonijoje, santykiuose su Japonija. Pirmininkas, ačiū, nežinau, kaip toliau dirbsime. Ar norėtumėte sureaguoti? kas nors iš čia esančių, nes abu parlamento nariai jau pasisakė. Viskas gerai, ponia Kanai. pabandysiu pakomentuoti tai, kas buvo išsakyta, remdamasi savo žiniomis ir patirtimi dėl mirties bausmės. Tai akivaizdus skirtumas tarp Japonijos ir Europos Sąjungos. Bet tai ne vienintelė artima partnerė pasaulyje, kurioje egzistuoja tokia tvarka. E, yra įstatymo viršenybės ir demokratiškų sistemų skirtumų, nes kai kurios šalis dar nežengė žingsnių link mirties bausmės e, atsisakymo ir panaikinimo, už ką mes kovojame. Europos Sąjunga e, yra prieš mirties bausmės taikymą, bet kokiamis aplinkybėmis, nes remdamasi ta nuostata, kad mirties bausmė yra nežmoniška ir žiauri ir kad visada išlieka tikimybė, kad teismas gali padaryti klaidų, todėl būtina visomis išgalėmis saugoti, gerbti žmogaus orumą. Taigi mirties bausmės atveju vykdymos uh, pasitaiko Japonijoje. Mes raginame Japonijos valdžią apsvarstyti bent jau mm, mausties, mirties bausmių vykdymo moratoriumo paskelbimą. Ta pati darome bendraudami su visais kitais partneriais, kurie nėra panaikinę mirties bausmės. Žinoma, ne ES gali čia ką nors pakeisti, mes raginame Japonijos atsakingus atstovus sukurti erdvę visuomeninėse diskusijose, atsisakyti mirties bausmės, nes pasaulinėme kontekste vis daugiau šalių uždraudžia mirties bausmę. Taip pat ir jungtinėse valstijose yra tokių valstijų, kurios ją draudžia. Turiu prisipažinti, kad šis klausimas nėra apriektas e, strateginės partnerystės e, sutarties nuostose. Taip pat ir nėra jis aptartas ir ekonominės partnerystės susitarime. Tai klausimas, kurį galime kelti bendradarbiaudami su Japonijos institucijomis ir atstovais, remdamasi mūsų politiką šioje srityje. Trečiasis jų iškeltas klausimas - tai tarptautinių darbo organizacijų konvencijos. Uh, Ir šiuo klausimą yra aiškus įsipareigojimai pagal ekonominės partnerystės sutartį. Ir žinau, kad tai suvaidins labai svarbu vaidmenį mūsų dialogė su Japonijos partneriais. Ir kad tai pareikalaus viet, priimti tam tikrus vietos teisės aktus ir juos įgyvendinti. Uh, svarbu, kad visa tai būtų tinkamai padaryta. Kalbu apie strateginės partnerystės sutartį, bet ekonominės partnerystės sutartys atveju tai taip pat svarbus klausimas. Ačiū. Norėčiau kreiptis į Japoniją, jo ekscelenciją Japonijos ambasadorių ir suteikti žodį jam. Prašau. Yes. Um, well, uh, uh. Mr. Chair, thank you very much. Pone pirmininkė, ačiū už man suteiktą galimybę pasidalinti mintimis šią progą. Aš norėčiau padėkoti e, visiems kalbėtojams e, visiems, kurie dalyvavo šiame viešajame klausime. Norėčiau užsakyti keletą pastebėjimų. Ponas Vygant minėjo kai ką jau. Šis strateginės partnerystės susitarimas yra galimybė sustiprinti mūsų partnerystės e, svarbą ir patvirtinti, tai galimybė patvirtinti mūsų e, pasirežimą e, priimti ne tik e, dvi šalius iššūkius, bet ir kitus iššūkius, kurių turime imtis, kad e, atremtume pasaulinius klausimus, pavyzdžiui, klimato kaita, tarptautinio saugumas arba Šiaurės Korejos demilitarizavimo klausimas. Tai visi šie klausimai yra aktualūs ir uh, reikalauja netidėliotino dėmesio. Ir manau, kad strateginės partnerystės sutartis mums sutiks galimybę veikti drauge. Ir tai yra svarbiausias šio susitarimo aspektas. Ir kaip ponas Vygan minėjo, e, strateginės partnerystės sutartis taps pagrindu tolesniam bendradarbiavimui bei taip pat sustiprins teisinius pagrindus ir sustiprins tuos pagrindus bei darbinius ryšius tarp, ryšius tarp Japonijos ir Europos Sąjungos. Trečiasis kalbėtojas kalbėjo apie išorės veiksnius, kitus veiksnius, kurie užtikrintų dviejų sutarties pusių suartėjimą. Aš pritariu jo vertinimu ir noriu pasakyti, kad tie veiksniai, man atrodo, buvo svarbus ir paragino ES lyderius imtis veiksmų, veiksmų ne tik Japonijos lyderius. Todėl darau prielaidą, kad yra labai aiškus, labai aiškiai suvokiama, kad, būt, kad yra būtinybė greičiau imtis veiksmų. Manau, kad strateginės partnerystės sutartis yra veiksmingas kelias priekin. E, antrasis kalbėtojas keletą kartų kalbėdamas minėjo apie subalansuojančias jėgas. Aš apie. Aš neužsiminčiau apie tai, nes kai kurios nuostatos atsirado anksčiau negu kitos. Or mes, Europos Sąjunga ir Japonija, Junktinės valstijos, Australija, Indija, uh, Mes esame šalis, kurios puoselėja laisvę ir supranta laisvės ir laisvių svarbą taisyklėmis grindžiamos liberalios demokratinės tvarkos vertę. Tai yra svarbiausi mūsų santykių elementai. Ir e, šis strateginės partnerystės susitarimas, manau, bus uh, dar vienu veiksniu ES ir Japonijai įnešti dar svaresnį indėlį šioje srityje. Labai ačiū Jums. Labai ačiū. Gerbiamas ambasadoriau, ponia Venkovski, žodis Jum. Dėkui, gerbiamas ambasadoriau. Ačiū Jums už išsakytas mintis šiandien ir vakar renginyje Aišku, tie santykiai yra daug senesni. Šinzo Abe pirmą kartą 2006 metais paminėjo. Aš kadangi nesu diplomatas, o esu akademikas, tai galiu atvirai išnekėti. kaip numatyta bendradarbiauti ir čia pozityviai galvoju, tarp Japonijos, Australijos ir JAV didžiajame vandeninė, kalbant apie tą kokybišką infrastruktūrą, tai tas bendradarbiavimas yra visiškai priešingas, bent jau mano nuomonė. Visiškai priešingas lyginant su tuo, ar visiškai kitoks lyginant su tuo, kaip elgesi Kinija, kalbant apie teritorinę politiką ir tuos teritorinius ir tą norą uh, E, prisiskirti savo teritorijas. Tai ar mes čia tą bendradarbiavimą tarp Japonijos, e, JAF ir Australijos e, laikysim kaip atsvara Kinijos veiksmams, o man atrodo, kad taip ir yra. Tai tokios Japonijos pastangos yra iš tiesų labai sveikintinos ir tai yra labai gera politika, kad neatsvertų kai kurias Kinijos politikos kryptis, kurias naivykdo Pietričio Azijoje ir Kinija, aišku, nesilaiko taisyklių, nes matėme, kad Kinijai visiškai nėra problemų, ignoruoja, ignoruojant tarptautinę teisę. Mm 16 metais nuolatinis arbitražo teismas sakė, kad e, tos salos, e, e, kurias Kinija laiko savo teritoriją pagal tarptautinę teisę, tai nėra Kinijos teritorija. Taigi, iš tiesų, tos demokratinės šalis tikrai turi pasiūlyti kažkokius atsvaros, kažkokias atsvaros priemonės. Taigi labai vertiname Japonijos pastangas kažką daryti, nes tikrai pats laikas. Dėkui, gal ponas Helendorf kaip nors pakomentuotų. Dėkui, pirmininkė, jūsų ekscelencija ambasadoriau, dėkoju jum už išsakytas mintis ir tas prieartėjimas tarp Japonijos ir e, Briuselio, ne tik, kad Japonija eina link Briuselio ir Briuselis eina link Japonijos. Ir norim e, tvirto susitarimo, ne tik ekonominio, bet ir politinio. O taip pat galbūt ir to, kas e, apimtų ir krizių valdymą. Tai tai yra visiškai nauja, žiūrint uh, iš praeities perspektyvos. Ir kaip matėm, Briuselį ir Japoniją suartino tarptautinė situacija ir Briuselis ir Japonija pamatė, kokie natūralūs partneriai jie gali būti, ne tik tai, kad jų interesai panašus, bet kad ir vertybės panašios - atominio ginklo neplatinimo, kibernetinio saugumo, įstatymų viršenybės ir taip toliau. Tie dalykai tikrai yra m, mm, tiek vienai, tiek kitai pusiai svarbus. Ir to uh, tribunolo sprendimas CPA ten teigia, teikia sekretorių paslaugas. Tai yra problema visiems ir Japonijai taip pat. Nes uh, išaiškintas dabar salų statusas. Taigi, tarptautinė tvarka turi būti paremta tarptautinė teisė ir išlaikyti mm, tą tarptautinę tvarką paremtą teisę nėra taip lengva. Ir Japonija deda pastangas ir mes, aišku, dedame. Dėkoju visiems. Alis Petelė, paskutinis mūsų kalbėtojas. Dėkui pirmininkė kaip pranešėjas e, dėl strateginės partnerystės susitarimo užsienio reikalų komitete. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų garbus svečiai išsakė savo nuomonę SPA ir TPA susitarimai su Japonija mūsų santykius perkels į naują strateginį lygį ir tai bus naudinga tiek Japonijos, tiek ES piliečiams. Tai yra partnerystė tarp dviejų panašių demokratijų, kurios panašiai žiūri į pasaulinę priekybą, į bendradarbiavimą. Ir mes abi pusės pasisako už daugia šalę taisyklėmis pagristą sistemą. Ir tie susitarimai leis bendrai veikti e, tose srityse, kurios aktualios abiem pusėm, tiek regioniniu mastu, tiek pasauliniu mastu ir taip pat atvers naujas galimybės bendradarbiauti naujose srityse. Yra maždaug 40 sričių, kurios išskirtos, e, pradedant kibernetiniu saugumu, baigiant sveikatos apsauga. O kalbant apie sveikatą, kas man yra e, aktualis rytis, tai labai malonu matyti, kad į tų mm, susitarimų apriepti yra įtrauktas ir atskiras skyrius, skirtas sveikatai. Ir stiprindami bendradarbiavimą, taip pat ir mokslinių tyrimų srityje, mes prisidėsime prie e, bendrų pasaulinių problemų sprendimo. Bet tai yra tik vienas pavyzdys tos galimos naudos um, mūsų įvairaus bendradarbiavimo su Japonija profesorius Berkovskis ir ambasadorius, jo ekscelencija, paminėjo Indiją. Ir aš norėčiau, kad ta dvasia, kuri buvo mūsų dėrybose ir politiniuose diskusijose su Japonija, kad tos ambicijos e, bus panašios ir mūsų santykiuose su Indija, nes Indija irgi mums yra labai svarbus partneris. Taip pat noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad mums pavyko mm, sutarti ir dėl dviejų parlamentų vaidmens tose susitarimuose. Taigi, kai tie susitarimai bus patvirtinti, parlamentų vaidmo bus panašus. Kitą savaitę dar kalbėsime apie tuos abu susitarimus Strasbūrė. Tai nėra tik laisvos priekybos susitarimai, tai yra lygiaverčių partnerių uh, susitarimai, kurie nori kartu spręsti problemas ir tie susitarimai naudingi kiekvienam iš partnerių. Tikimės, kad Strasbūrė bus pritarta šiem susitarimam, kad po to galėsime kad po to galėtume realiai pradėti bendradarbiavimą su Japonija, įžengėme į naują etapą, į naują laikotarpį. Ir pats laikas dabar pasiruošti ambicingam šių sustarimų įgyvendinimui galiausia norėčiau padėkoti Europos komisijos dėrybų komandai už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju ir šešėliniam pranešėjam ir ypač dėkoju jo ekscelencijai ir jūsų pirmtakui, kurie iš tiesų daug pastangų įdėjo, kad paremtų visą šį procesą. Taip pat noriu išreikšti nuoširdžią padėką daugeliui kolegų, kurių šiandien čia nėra. Jų nebuvimas yra geras ženklas, nes e, kai yra problemų, mūsų salės paprastai būna užpildytos, o kai problemų nėra, tai nebūna labai daug komiteto narių, tai šioj srity problemų nematome, taigi tai geras ženklas. Dėkoju Japonijos pusiai už bendradarbiavimą ir tikimės tų sustarimų vaisių. Arigato. Arigato, sako ir pirmininkas, mūsų posėdis baigėsi. Kitas posėdis pirmadienį Strasbūrė. Pusę aštuonių vakare kartu su Eve, su Deve ir susitiksime su ponu Sensovu Sakarovo premijos laimėtoju.